sakė, kad komitetai turi keisti posėdžių sales. Nes kitaip yra neproduktyvų dirbti, taigi mūsų komiteto eilė šią savaitę. E, sveikinu susirinkus į salę matote e, apvalus, e, apvaliai išdėstytos kėdės, beveik kaip kamelotas ir karalius Artūras aš čia esu atsisėdęs. Nežinau, ar visiems tinka ta salė, bet turėsime kaip nors pakentėti. E, darbo tvarkės projektas visiems tinka. Gerai. Jeigu taip, tai tvirtiname jį ir tvirtiname protokolą posėdžio, kuris vyko šių metų vasario 18-19. Atrodo, niekas neturi pastabų, tai ačiū. Kitas e, klausimas. Informacija apie trišalės darybas. Ne, vis tik tai sako man, kad antžeminių paslaugų teikimas. Kitas klausimas, e, keitimasis nuomonėmis. Pone Zasada, žodis jums. Labai ačiū, pone pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už tuos gausius susitikimus, per kuriuos rengėmės išnagrinėti įvairius pakeitimus, kurių buvo daug ir parengėme maždaug dešimt kompromisinių pakeitimų. Jau maždaug metus dirbame rengdami šį pranešimą, tikslas dabar labai jau arti, um, o tas tikslas tai yra rytojaus balsavimas mūsų komitete. Visiems nepatenkintiems norėčiau priminti, kad mūsų dar laukia ir balsavimas plenarinėme posėdyje. Tai užbaigs pirmąjį šio dokumento svarstymą, vėliau vyks darybos su taryba, vėliau svarstymas, antrasis svarstymas Europos parlamente. Per šiuos metus dirbdamas e, rengiant šį dokumentą supratau, koks e, populiariausias žodis Europos parlamente kuris buvo keičiamas ir tai nėra politinė frakcija, direktyva ar pakeitimas. Svarbiausias e, žodis buvo kompromisas. Kompromisas yra žodis, kuris e, yra geras tuo met, kai niekas e, visiškai patenkintas gautų kompromisu negali. Kai kas galbūt teigia, kad pasiektas kompromisas nėra idealas, tačiau vienai par kitaip verta su juo sutikti vardan aukštesnių tikslų. Manau, kad mums tikrai pavyko parengti tokius kompromisus. Vienintelis galbūt kiek netenkinantis kompromisas tai yra A kompromisas, kuriame yra numatytos mm, dvi versijos. Dauguma kompromisų yra palaikoma visų politinių frakcijų. Aš manau, kad tai yra ir mūsų visų dėrybų sėkmės ženklas. Aš manau, kad nepaisant to, jog didžioji dalis diskusijų buvo skirta liberalizavimo temai, tai yra sprendėme klausimą, ar reikėtų numatyti daugiau E, antžeminės paslaugas teikiančių įmonių, galbūt netgi daugiau nei dvi ar tris. Tai šiuose diskusijose pozicijos dažnai keitėsi, o dabar mes turime galimybę užtikrinti vieną e, konkurso procedūrą, e, kuri būtų taikoma visiems konkursų dalyviams. Taigi ta procedūra nebus um, skirtingai taikoma. Tai bus vienoda procedūra taikoma visose 27 valstybėse narėse. Kitaip tariant, Paslaugas teikianti įmonė, e, norinti teikti savo paslaugas 27 valstybėse narėse, nebeprivalės e, teikti skirtingų patvirtinimų. Europos Komisija savo pasiūlymą numato pačius būtiniausius standartus. Tai reiškia, kad pagaliau atsiranda galimybė ES oro uostuose numatyti tokius būtiniausius standartus, kurių nepatenkinus įmonės nebegalės teikti paslaugų ES rinkoje. Arba jei bus teikiamas paslaugos netitinkant e, būtiniausių standartų, reikės numatyti atitinkamas sankcijas. Ir apibendrindamas dar kartą norėčiau padėkoti visiems pateikusiems pakeitimus. Tų pakeitimų buvo apie 500. Noriu padėkoti visiems talkinusiems rengiant dešimtį kompromisinių pakeitimų ir visiems, kurie jiems pritarė. Ačiū. Thank you, Mr. Fleckenstein, for the S&D. Dėkuoju, ponas Fleckenstein, socialistų vardu. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Kompromisas įmanomas tuo met, kai susitariama dėl tam tikrų aplinkybių. Ir iš ties ponas Zasada labai stengiasi ieškoti tinkamo kompromiso ieškodamas tinkamos formuluotės, kas yra ranga, kas yra bendras sutarimas, kas yra suprangos sutartys. Kalbant apie konkrečias ribas, mums taip pat pavyko suderinti visiems priimtinos skaičius Ir manau, kad mes sutarėme dėl tokių dalykų, kurie, jei bus įgyvendinti, privalės būti. Mes ne dėl visko sutarėme. Pavyzdžiui, subsidarumo istorija. Nors ir jums pateikti tos du, dvi skirtingos versijos, dėl kurių jūs balsuosite rytoj, aš e, turiu pasakyti, kad mano frakcija pritarė e, žaliųjų ir mūsų frakcijos e, pateiktam kompromisui ir aišku, mes pritarsim ir visam pranešimo tekstui. Ačiū. Pone Maisner liberalų vardu vietoj pono Klins. Ačiū, Iš ties panas Klinsas negalėjo atvykti, jis turi skubių reikalų, tačiau jis nori padėkoti už glaudų bendradarbiavimą ir sunkias kompromisų paieškas, kurios truko tikrai ilgai. Bet rytoj pono Klinso taip pat nebus. E, tačiau aš esu įpareigota perduoti jo mintis. E, Ar gerai aš kalbu, kažkoks aidas skamba. Taigi, kai kuriuose oro uostuose galima pasiekti aukštesnės kokybės ir mano kolega džiaugiasi, kad kalbant apie um, standartus ir kokybės kėlimą, šis dokumentas eina teisinga linkme. Transporto komitete diskusijos dažnai apsiribodavo e, tik e, oro uostų dydžių diskusijomis. Tiesa, tai nėra um, visiškai teisingas teikinys, nes Alde e, pritarė ir užimtumo komiteto nuomoniai šiuo klausimu. Kalbant apie pono Zasados kompromisus, ponas Klincas labai palankiai vertina šios um, pakeitimus, taip pat susijusiu su, su prangos sutartimis ir subsidarumo principu. Tačiau didžioji dauguma um, mūsų frakcijos narių pritarė triems paslaugų teikėjams ir numatytam dešimties metų pereinamajam laikotarpiui. Aišku, gali nutikti taip, kad dėl kokiu nors priežasčių nebus įmanoma greičiau įgyvendinti um, direktyvos reikalavimų, dėl to reikės um, numatyti pereinamą laikotarpį. ECR. Dėkuoju, pirmininkė. E, iki šiol visos diskusijos e, mane šiek tiek stebina. Parlamente yra nemažai frakcijų ir narių, kurie nuolatos kalba apie taip vadinamą bendrijos metodą. E, sakoma, kad jeigu tas metodas bus pritaikytas, visos problemos įsispręs. O ką mes sakome šiuo atveju? atrodo, kad pagrindinės frakcijos remia nacionalinį požiūrį, ypač jeigu kalbėsime apie oro uostus. Tai vargu ar tai labai jau keista. Antras dalykas, jeigu pasižiūrėsime į e, kompromisą, a, tai tada pamatysime, kad ten yra labai ilgas, pernelyg ilgas perinamasis laikotarpis numatytas. Kila klausimas, ar jo reikia tokio. Bet Tuo pačiu e, galime išlaikyti tą kompromisą, kad visos pastangos nenueitų veltui. Galbūt tai bus mažas žingsnelis link liberalizavimo. Mes e, griežėme dantimis, bet e, vis tik tai teks nori, nenori paremti tą kompromisą. Dabar turiu klausimą dar komisijai. Aš tikiuosi, kad yra jų atstovų posėdėje. Daug socialinių klausimų e, H pastraipoje sprendžiami minimi, bet e, nežinau, ar mes ten pakankamai aiškiai apie viską kalbame ir paklausčiau komisijos apie dėrybas taryboje, kaip jos ten vyksta galbūt gautume naujausios informacijos. Aš tikiuosi ir norėčiau pasiūlyti, kad e, taryba, kaip ir mano frakcija, pasižiūrėtų į tuos elementus, kurie gana juokingai atrodo ir juos išbrauktų. Taigi norėčiau vidinio tokio požiūrio iš komisijos. Iš, ir galbūt tarybos atstovai norėtų atsakyti tai, jeigu taip, tai tik geriau, Tačiau iš patirties e, žinome, kad jūs išsigastate e, tokių tiesių klausimų. Mes remiame pirmininkę e, A pirmą kompromisą, nes mums, kaip sakiau, reikia, kad tas pasiūlymas išliktų. Dėl laiko paskirstimo ir triukšmo, tai reikės taip pat apsispręsti, nes tie klausimai tampa tarsi įkaitais. Mes raginame e, gražinti šios klausimus į transporto komitetą ir tikiuosi, kad ryt e, vis tik tai rasime sprendimą ir būtų įdomu, ką atsakys komisija į mano klausimą. Ačiū, ponas Krameris. Ja, e... Pone Lichtenberger vėluoja, jos lėktuvas vėluoja, todėl aš pasisakysiu jos vardu. E, E, pirmiausia, aš manau, kad tai silpnas pranešimas. E, mes komitete sprendimas buvo priimtas labai nedidelę persvarą, e, vieno balso persvarą. O dabar diskutuojame, lyg nieko nebūtų įvykę. Ar tai tikrai parlamentarizmo išraiška, nežinau, nemanau. Dabar gavome naują pasiūlymą, yra numatytas dešimties metų perinamasis laikotarpis, jau tai demonstruoja, kokia skubi problema čia yra. Ir jei lyginsime skirtingus oro uostus, tai suvoksime, kad reglamentas būtų taikomas tik nedideliai daliai oro uostų. E, pavyzdžiui, oro uostai Vienoje arba Frankfurte nėra patrauklus, todėl kad aš galbūt nenorėčiau per šios oro uostus kristi, bijodamas, kad mano lagaminas dinks. Jei tos paslaugos būtų prastos kokybės. Aš niekur neradau jokio poveikio vertinimo. Aš nenoriu įvardinti konkrečiai, e, koks, nenoriu konkrečiai įvardinti oro uosto, tačiau visiems tikriausiai žinoma, kad kai kurių oro uostų mes tiesiog vengėme, todėl, kad e, savo lagaminą tikrai ten pamesite. Brianai, Birmingeme turbūt viskas yra tvarkoj. Uh, Ir tas lagaminas beje bus pamestas tik dėl to, kad ten ant žeminės oro paslaugos teikia septyni teikėjai. Todėl mano supratimu, čia vyksta farsas. Mes turėtume iš naujo aptarti šias paslaugas, o mano pozicija yra tokia, mano frakcijos pozicija atmetimas ir aš tikiuosi, kad frakcijoje e, sulauksime palaikymo. Ala. Ponas Galeris. Ja, vielen Dank. Au. Labai ačiū. Man tas pakeistas komisijos pasiūlymas taip pat nepriimtinas, negaliu pritarti jam. Aš e, tik tikiuosi, kad kartosis istorija ir šiam dokumentui nebus pritarta, todėl kad komisija panašu, kad visai nesiekia geriau reguliuoti, geresnio reglamentavimo. Geriausiu atveju komisija siekia išsaugoti savo veidą. Niekas šiandien nekalba apie kokybę, apie paslaugų kokybę. Greičiau visi yra suinteresuoti rinkos atvėrimu. E, nežinau, ar paslaugos bus geresnės, jei mm, jas teiks daugiau paslaugų teikėjų. Tai tikrai nėra pats svarbiausias rodiklis. Paslaugas gali teikti vienas paslaugų teikėjas ir jos bus labai geros. Jei vis dėlto šis dokumentas nebus atmestas, kaip jau minėjau, Aš būčiau tikėjęsis, kad kompromiso ieškotojai A2 kompromisinį pakeitimą in the light of local circumstances išbrauks. Iki 16 valandos dar turime laiko tai padaryti, e, kad aiškiai nurodytume, kur yra kompetencija ir kad nepažeistume subsidarumo principo. Um, um, reikėtų išklausyti ir teisės tarnybos poziciją šiuo klausimu. E, C kompromisas tai, kad čia numatomi tam tikri saviteikos indikatoriai, tai jau rodo, kad e, rinka yra labiau liberalizuojama. Reikėtų labai griežtai e, skirti, kas yra saviteika ir kas yra e, suprangos sutartys. Todėl reikėtų kalbėti apie tai, kad subrangos paslaugas teikianti įmonė, o ne gimininga įmonė. Affiliated čia turėtų būti pakeistas. E, kalbant apie oro uostų vaidmenį teikiant antžeminės paslaugas, manau, kad šis vaidmuo turėtų būti sustiprintas, užtikrinant oro uostui priimti sprendimą, jei antžeminių paslaugų teikiama kokybė nėra tenkinanti. Mano supratimu, pati procedūra yra labai lėta, todėl kad reikia kreiptis į paslaugų teikėją, yra numatyta šešių mėnesių atsakymo teikimo laikas, e, todėl, kalbant apie kompromisą F, čia reikėtų jį kiek pakeisti. Tai, ką norėjau pasakyti svarbiausia. O kaip ten bebūtų, subsida... šios mano pastabos yra tik papildomos, nes aš tikiuosi, kad galbūt dokumentui nebus pritarta. Eh, eh, Dėkoju, pirmininkė. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad eh, socialistų frakcija neprimtina susiklošiusi situacija. Nes dabartiniai teisės aktai nėra veiksmingi. Mes laukime komisijos pasiūlymo ir visuomet pasisakėme už tai, kad reikia tobulinti teisinę bazę ir atsižvelgti į pateiktą komisijos pasiūlymą. Pranešėjui norėčiau pasakyti, kad pažangos pasiekime nemažai, esu jam dėkingas už tai, kad jis atsižvelgia į mūsų siūlymus. Jis nurodė, kad jis teigia, kad mums pavyko uh, pasiekti kompromisų dėl tam tikrų klausimų. Ir metome atitinkamą, matome ir balsavimo sąrašą, kuris buvo gan lankščiai parengtas. Ir kai kurios valstybės narės gali rinktis du e, paslaugų tiekėjus, kaip yra numatyta Taip pat A2 kompromise irgi yra numatytas subrangovo samdymas. Na ir ne viską galima vertinti kaip pasitelkiant force majeure sąlygą, samdant rangovą ir panašiai. Dabar dėl, dėl lankstumo, kiek galima samdyti tokių antžeminės paslaugas teikiančių bendrovių. Mūsų frakcija vienbalsiai remia mūsų pasiūlymą ir mūsų frakcija ketina laikytis tos pozicijos rytoj balsavimo metu. Panas Grošas. Ačiū. Pirmininkė, jau girdėjote, kad aš šiandien negaliu pasakyti, kad EPP kalba vienu balsu, E, ger, geriausiu atveju kalbame dviemis balsais. Tačiau nepaisant to norėčiau padėkoti pranešėjui, mano supratimu, jis iš ties e, įdėjo visas galimas pastangas, ieškodamas kompromiso. Um, sureaguosiu į Saido mintis. Mes taip pat galvojame, kad reikėtų kalbėti ne tik apie rinkos atvėrimą, reikėtų kalbėti apie tai, kad padaryta pažanga socialinėje sferoje. Balsuojantis prieš pranešimą balsuos prieš pažangą socialinėme ligmenyje. Um, Aš manau, kad e, paslaugas teikiančios dvi įmonės nebūtinai teikia pačias geriausias e, paslaugas, geriausios kokybės paslaugas. Todėl mes ir numatėme tam tikrus e, pakeitimus. Kita vertus, reikia šį dokumentą verstinti kaip dokumentų paketą. Aš galvoju, kad per artimiausius penketą metų bus pasiekta tolesnės pažangos teisėkuroje ir aš tikiuosi, kad mums pavyks patiems padėti reikiamus akcentus. Tikiuosi, kad dėrybos bus naudingos. Aš tikiu, kad su taryba mums pavyks susitarti. Kalbant apie subsidarumą, tai yra tikrai e, pats e, paskutinis galimas sprendimas. Jei nerandama kokios nors kitos išeities, tada kalbam apie tai, kad reikėtų e, pasitelkti susidarumo principą. Tačiau mūsų užduotis yra sugebėti ES lygmenio uh, numatyti visiems taikomą reguliavimą, o subsidarumo principas reikštų, kad 27 valstybės narės pačios priims skirtingus standartus. Taigi subsidarumo principo taikymui nepritariu. Aš suprantu, kad kai kas galbūt nori su subsidarumo principo, tačiau iš tiesų turime taikyti bendrijos metodą. Tu apie tai kalbėjai ir aš manau, kad mes tikrai einame E, geru keliu, nes tokiu būdu mums pavyks pasiekti didesnės socialinės atsakomybės. E, taip pat pavyks e, turėti stipresnės darybinės pozicijas darybose su taryba ir bendrai šis dokumentas taikant šį principą bus geresnis. Ne Foster. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjų ir visiems, kurie daug dirba šioje srityje. Tai, ką sakė ponas Vandalinas, įdėmiai išklausiau, bet aš turiu keletą klausimų, ir, kuriuos norėčiau pasiaiškinti dėl H kompromiso. Tai, ką ten teigiame, paprastai verslo įmonėse tai nėra taikoma, kur yra pasirašomi verslo susitarimai. Aišku, turime atsižvelgti ir į padarės darbo sąlygas, be jokios abejonės. Ačiū, man čia kyla klausimas dėl 12 reglamento straipsnio, kur yra įpareigojimas retrospektyviai taikyti kolektyvinės sutartys. Ne visiškai suprantu, kaip tai veiks, jeigu perkeliami darbuotojai iš vienos bendrovės į kitą. Pirmas mano toks klausimas būtų dėl H kompromiso. Dėl J kompromiso vėlgi ta pati taisyklė taikoma pareiškėjams ir subrangovams. Ir tai, kad atstovai turi laikytis kolektinės tarties nuostatų, norėčiau platesnio paaiškinimo dėl L kompromiso. Norėčiau, kad paaiškintumėte, kas yra force measure, nes aviacijoje visuomet yra išlygų. Išlygų susijusių su bendro, oro bendrovėmis ir oro uostais ir tam tikri ieškiniai ir pramoniniai veiksmai yra laikomi force major sąlyga. Kodėl dabar tai nėra numatyta pagal force major ir nenumatytų aplinkybių nuostata. Taigi, jeigu tai yra pramoniai veiksmai, tai yra pramoniai veiksmai. Tačiau aš norėčiau, kad e, būtų tai patalpinta toje pačioje vietoje, kaip ir kitų reglamentų direktyvų atveju, būtent ten, kur kalbam apie force majeure. Galbūt komisija ar, ar panešėjas galėtų man paaiškinti tuos dalykus. Ponas Teberis. Ja, Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, Daug kas jau išsakyta, todėl kalbėsiu trumpai. Manau, pirmiausia, neturime supainioti priežasties ir pasiekmės. Priežastis - noras atverti rinką. Um, mes galime, aišku, pasidžiaugti, pasigirti vieni kitais, todėl kad rinka jau atverta, tačiau manau, kad čia galbūt kai kas susipainioja. Todėl, kad rinka yra jau atverta, Ir tai yra pasiekmė, o ne priežastis. Kalbant apie, apie subsidarumo principą, jei teiksime, kad viskas turi vykti taip, kaip buvo, tai mums jokio naujo dokumento nereikia. Subsidarumas yra puikus tiltas, kuriuo galime žengti, tačiau iškyla klausimas, kam ir kur. Tačiau norėčiau tarti keletą žodžių apie kitas dvi sferas. E, pirmasis klausimas. Kodėl antžemines paslaugas e, teikiančios įmonės e, nega, gali viena kitą remti, arba kitaip tariant, kodėl kryžminės subsidijos yra galimos. Pagal dabartinį dokumentą E, galėtų būti taip, kad tam tikra monopolinė bendrovė, galbūt turinti savo įmonės netgi už ES ribų, taigi tokia įmonė, monopolinė įmonė galėtų dalyvauti konkurse, teikdama paslaugas žemiausiomis sąnaudomis. Uh, tokiu būdu atsirastų toks apsaugotas monopolis. E, Galima čia pateikti ir pavyzdžių, kai pavyzdžiui paslaugos teikia Šveicarijoje įregistruotos įmonės ir toms įmonėms ES teisės aktai yra netaikomi. Aš pranešėjui jau pateikiau savo pasiūlymą susijusį su paslaugas teikiančios įmonės infrastruktūra ir koordinavimo galimybėmis. Kuo daugiau paslaugų yra teikiama, tuo koordinavimas tampa sudėtingesnis. Mane stebina tai, kad taip pat ir šias temas nagrinėjant ieškoma ne kompromisu, tačiau gilinamasi į techninius, tiksliau pasakus, nesigilinama į techninius klausimus, nebandoma įsivaizduoti, kaip konkrečiai atrodys tam tikrų pakeitimų įgyvendinimas. Per pastaruosius ketvert, ketvert keletą mėnesių galėjo daug ko nutikti, tačiau vis dėlto mane bendrai kom, darybos dėl kompromisų džiugina. Vienintelis atviras klausimas yra tos kryžmės subsidijos. Pane Lichtenberger. Ačiū, atleiskite, kad pavėlavau. Kalta yra Liudhansa. Iš ties. Ar negavai lagamino? Ne, aš jau savo lagaminą aš jau dabar niekada neregistruoju, nes niekada jo nesulaukiu. Na, kaip ten bebūtų, aš labai retai, kada pritariu kolegai Fjellneriui, tačiau šį kartą prit, turiu jam pritarti, e, kalbant apie monopolius. Kalbant apie tuos du ar tris antžeminių paslaugų teikėjus, yra taip, kad tie teikėjai paslaugas teikia visoje Europos Sąjungoje. Tos paslaugos iš ties yra prastos. E, kai nesulauki savo um, lagamino, paskambini kažkur, turi laukti, tada tau yra duodami kitų įmonių um, telefono numerį ir iš ties keleivis neturi jokių teisių, todėl kad ta monopolinė struktūra yra absoliučiai nepajudinama. Kalbant apie oro vežėjus, mes norime didesnės konkurencijos, tačiau vienai per kitaip skirtingose regionuose yra ištisai tik monopolis. Tai yra praktiškai neįmanoma situacija. Kolega kalbėjo apie e, valdymo sistemą. Taip, jūs 17 kartų um, susijungs su kitu kolega, todėl kad e, tiesiogiai atsakingo už tam tikrą paslaugą nėra. Ir pagaliau, Aš manau, kad šis teisės aktas e, mano išvardintų problemų taip pat neišsprendžia. Manau, kad mes turėtume veikti, tačiau ne taip, kad e, numatytume du ar tris ar keturis paslaugų teikėjus, kurie vienas kitą kryžmiškai subsidijuoja. Turime išnagrinėti darbo sąlygas, turime iškristalizuoti, kokios struktūros e, yra susidariusios nes to kompleksiškumo, įvairias pusiškumo mes kitaip neįveiksim, tai yra sistema. Kreipiuosi tikrai paskutinį kartą. Šis pranešimas yra kontraproduktyvus. Vertinant iš teisėjų e, teisės kuriejų, teisės aktų kuriejų perspektyvos turime pripažinti, kad kalbame apie mm, keturis e, ar penkis paslaugų sektorius ir manau, kad e, tas naujas dokumentas tikrai nepadidins konkurencijos. Tai nėra geras teisėkuros pavyzdys. Nekiškime savo rankų, nesusitepkime savo rankų pritardami šiam dokumentui mes nieko nekalbame apie darbuotojų teisės, nes naujasis reglamentas tas teisės tik dar labiau apribos. Dar blogiau bus atvertos durys, kurioms atsivėrus sistemos tobulinti nebus įmanoma. Dar kartą kreipiuosi į Jūs, prašydama šį dokumentą sunaikinti. Pone Flakenstein, jūs kalbėjote, bet lyg norite dar kažką pasakyti, bet labai trumpai prašau. Ja, kann ich, weil ich es auch für Galiu. Todėl, kad e, manau, kad e, nėra išmintinga e, labai ilgai kalbėti, o po to nesureaguoti į kolegų pasisakymą. Pone Fielneri, šiandien aš išklausiau jūsų poziciją, ji išties įdomi šešėliniai pranešėjai dar kartą galės susitikti su pranešėju pono Zasado, Zasada, o jei ponas Zasada pas, prie manęs prieis, tai mes dar kartą galime išnagrinėti e, tos pakeitimus ir juos kiek pakeisti. Antra, aš e, pritarčiau poniai Lichtenberger pakeisti socialinius standartus, kokybės standartus. Tai yra vienintelė užduotis, kurios turėtume imtis. Ir šiam tikslui mes pritarėme, kad visą tai galima nupirkti priverstinai liberalizuojant rinką tam iš esmės nepritarėme. Todėl ir tas mūsų pakeitimas A1. Ir pagaliau ponui Grošui. Jūs kalbėjote, kad e, džiaugiatės būsimomis diskusijomis su taryba, nes galvojate, kad galima kai ką pagerinti. Aš noriu jūsų paklausti, kokio pagerinimo jūs tikitės iš tarybos? Uh, Meissner, also, E, dabar visi nori antrą kartą pasakyti. Pone Maisner, jūs irgi? Bet e, problemas to klausimu yra tokia, jį reikia atsakyti. Aš suteiksiu dar žodį poniai Maisner kitiems, bet kalbėkite trumpai, tik pasiaiškydami kažką nepradėjome dabar antro kalbų etapo. Ačiū, galiu atsakyti trumpai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 galima mm, iš jūsų diskusijų suvokti, kad nieko mm, nepagerinta šiuo reglamentu. Manau, kad e, daugelis problemų susiję ne tik su paslaugų teikėjų skaičiumi, tačiau yra konkrečių dalykų, e, kurie tikrai pagerina situaciją, kaip pavyzdžiui, suprangos e, sutarčių teikimo sąlygos, būtiniausi standartai. Jie prisideda prie ES erdvėje keliaujančių Um, keleivių um, gyvenimo pagerinimą. Aš manau, kad tikrai galime balsuoti rytoj už šį dokumentą. Ja, uh, koleg... Ponas Galeris. Kolega Fleckenstein, o, o e, kaip jūs balsuosite, jei jūsų kompromisams nebus pritarta? Aš tikrai balsuosiu prieš. Jūs ar frakcija? Frakcija aš turėjau menį, ne jūs. Colleagues. Kolegos, sako pirmininkas. ko beprašytumėte, man visiškai neaktualu. Tai mūsų komitete dirbama per pirmininką, ne tarpusavyje kalbantis. Jeigu norite ką nors pasakyti, tai prašom pirmiausia kreiptis į pirmininką, o ne e, keistis nuomonėmis su ponu Fleckenstein. E, toliau ponas Baldwin komisijos vardu. E, dėkui pirmininkė. Labai trumpai, kadangi komitete juos sukalbėjęs daugybę kartų ir žinote, kai yra mūsų nuomonė, norėčiau visiems, visiems parlamento nariams, administracijai, asistentams padėkoti uh, už tokį sunkų darbą. Uh, tiesiog dirbote visi kaip. Uh, patys sunkiausią darbą dirbantis darbininkai. Dėkuoju ponui Vandalinui ir atsakau jam į klausimą. Pasakysiu, kad tiek komisija, tiek taryba bando rasti požiūrį šio konkretų klausimo. Taryba e, remia komisijos pasiūlymą dėl e, kolektyvinių sutarčių ir e, konkursų skelbimo procedūrų. Pone Zasada. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Taip. Iš ties eilinį kartą sėdime už to apskrito stalo ir nepaisant to, kad dokumentas yra didelės apimties, keliasdešimt puslapių, tai vis dėlto uh, E, mūsų diskusijos apsiriboja keletų klausimų. Ar turėtų būti du e, paslaugų teikėjai ar daugiau? Aš per pastarosius metus netgi ne keletą kartų, o keliasdešimt kartų perskaičiau šį dokumentą. Ir patikėkite manim, tai nėra svarbiausia, apie ką jūs klausėte. E, kompromisiniai pakeitimai yra pateikti parengti taip, kad juose sukoncentruoti svarbiausi klausimai. Mes kalbame apie oro uostus, kurie aptarnauja nedaugiau kaip 2 milijonus keleivių ar per kuriuos gabenama nedaugiau kaip 50 tūkstančių tonų krovinių. Aš pats esu iš nedidelio miesto ir mano šalyje nėra tokių uostų, e, kuriuose aptarnaujama daugiau nei 2 milijonai keleivių ar pervežama daugiau tonų krovinių. E, daug svarbesnis dalykas yra kiek kitoks. Jei savo kolegoms iš kairės, vieningiesiems kairiesiems arba žaliųjų frakcijos atstovams e, galėčiau pasakyti, noriu pabrėžti, kad jokioje kitoje pramonės šakoje nėra tokių aukštos kokybės būtiniausių standartų, dėl kokie yra įtvirtinti šiame reglamente. Yra numatyta galimybė, kad jei nebus dviejų teikėjų, turės būti trys teikėjai ir taip toliau. Na, aš te, tai- te, tai iš ties nesuprantu jūsų nuogastavimų. Tiems, kas dokumentą skaitė tik vieną kartą, turiu pasakyti, kad iš ties šiame reglamente yra kalbama apie koky, apie paslaugų kokybę. Be šio dokumento nei vienas oro uostas neturi jokių teisinių instrumentų pareikalauti iš antžeminės paslaugos teikiančių įmonių aukštesnės kokybės e, paslaugų. Nėra jokio instrumento leidžiančio atsisakyti oro uostui e, blogas e, antžeminės paslaugas teikiančios įmonės paslaugų. O kalbant apie mm, tuos du ar tris antžeminių paslaugų teikėjus, nepamirškite, jo kalbame apie paslaugų kokybę. Šiandien sistema yra tokia, kad verslui yra daromos papildomos kliūtis. E, Šiandien ES yra 27 skirtingos e, konkursų sąlygos, o šiuo dokumentu tie skirtumai yra suvienodinti procedūros supaprastintos. Aš nesuprantu, kodėl e, kai kas iš jūsų nori balsuoti prieš e, šį dokumentą. Gal aš jūsų nesuprantu, todėl kad jūs kalbate vokiškai. Todėl kad manau, kad e, didžioji dalis konfliktų šioje salėje vyksta būtent um, vokiečių kalba ir tikrai nereikėtų sakyti, kad šis dokumentas yra prastas. Aš noriu visus pakviesti, kreipiuosi į šešėlinius pranešėjus, uh, E, vaišinu jūs kava trečiame aukšte, e, ateikit ir bandysime dar kartą atsižvelgti jūsų pastabas dėl e, kompromisinių pakeitimų. Aš tikiuosi, kad mums dar liko keletą minučių, per kurias galėsime patobulinti šį dokumentą. 15 minučių turite tam. Labai ačiū, ponė Zasada. Per 12 minučių galima labai daug kavos išgerti. Gerai, dabar norėčiau priminti jums rytoj atsinešti balsavimo korteles. Neleisiu, kad būtų kilnojama rankos per uh, elektroninį balsavimą, nes balsavimas gali būti labai labai neaiškus, dėl to viską turime tiksliai užfiksuoti, atsineškite korteles e, ir e, sekretoriatas frakcijų galbūt gali priminti nariams nepamiršti tų kortelių. Tuomet pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo. E, keitimasis nuomonėmis su pagrindinė pranešėja e, kitų metų biudžeto klausimais. Jos dėja kol kas nėra, tai siūlau padaryti pertraukėlę, kol ji ateis. Pertrauką skelbi ketvirtos valandos. Okay, so you are open if you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

Okay, colleagues. Kągi kolegos. Petiname prie kito darbo tvarkės punkto. Pagrindinė pranešėja 2014 metų biudžeto klausimais yra, žinoma, Ana Jensen, kaip visi puikiai žinome, kurią puikiai pažįstame. Šiandien sėdime toje keistoje salėje. Na ir sunku išvelgti komiteto narius. Dėkoju, kad atvykote. Žinau, kad praeitais metais puikiai pasikeitėmis nuomonėmis su ponu Levie ir praeitą savaitę plenarinėme posėdėje įvyko diskusijos dėl daugiametės finansinės programos. Žinau, kad pranešėjai ponia Jala Sander ir ponas Rikė pradės trilogą dėl infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė šią savaitę. Taigi mūsų santykiai su biudžeto komitetu smarkiai su, suartėjo pastaraisiais mėnesiais ir metais dėl tų problemų, su kuriomis susidurėme, bandydami gauti reikiamus išteklius. Bet kuriuo atveju gal galėtumėte e, išsakyti nuomonę ir dabar žodis jums. Ačiū, Brianai. Ačiū, kad pakvietėte mane į komitetą, kuris man labai brangus, nors jau nebedirbu jūsų komitete. Tiesa, kad situacija ypatinga susiklošiusi su biudžetu dabartiniu metu. E, daugiametinės finansinės programos neturime, neturime teisės aktų, taigi yra daug neiškumo. Tačiau aš manau, kad galiu tvirtinti, jog transporto komitetas yra gerose rankose ir dėl tavo sugebėjimų, ir dėl to, kad abu šešėliniai pranešėjai iš stambiausių frakcijų irgi yra transporto komitete. Taigi aš manau, kad yra nemažai žmonių, kurie supranta transporto prioritetus, juos išmano. Bet aišku, vienas svarbiausių dalykų yra, kokios bus, koks bus dėrybų dėl infrastruktūros tinklų sujungimo rezultatas ir, aišku, kaip galiausiai baigsis diskusijos dėl daugiametės finansinės programos, kur bus apsispręsta ne vien tik tai dėl bendrų sumų, bet ir kaip bus viskas išdalinta per įvairias sritis. Taigi reiks dėrėtis dėl finansinės programos ir tai, aišku, yra glaudžiai susijęs su su visomis sritimis, o dėl metinio biudžeto irgi reiks galiausiai pažiūrėti, kaip būtų galima skirti tam dėmesio. Kitas dalykas yra agentūros, kur irgi dažnai matome, kad e, taryba priima gan keistus sprendimus, kurie yra aktualūs visoms sritims, net, net, netliekant prieš tai studijų poreikių analizės, kas, kas, kas reikalinga toms agentūroms. Rytoj vyks pirmasis trilogo posėdis tarp tarybos parlamento ir komisijos dėl kitų metų biudžeto. Na ir čia pagrindinė mintis yra ta, kad reikia aptarti tą ir darbo metodą, nes taryba tarsi dar nesuprato, kad yra Lisabono sutartis ir Lisabono sutarties dvasia yra ta, kad abi institucijos ir parlamentas ir taryba vienodomis teisėmis priima sprendimą, ne taip kaip anksčiau, kai jie primdavo sprendimus dėl žemės ūkio, o mes visose kitose srityse dabar dirbame vienodomis sąlygomis ir tai reiškia, kad prasideda rimtos diskusijos dėl kiekvienos biudžeto eilutės. Ir taip pat taryba panašu, kad nėra pasirengusi kalbėtis ir dėrėtis dėl tų 21 dienos. Ir jie nori tik tai kalbėti apie mokėjimų sumą, o po to sako, kad na, jūs nuspręsite, kaip tos pinigus paskirstyti. Tai nėra tikrai e, tinkamas darbo būdas ir mes jau du kartus matėme, du kartus iš trijų, kai faktiškai iš vis vos likome ne, ne, nelikome be biudžeto. Kai jau viskas priartėjo prie uh, bedugnės krašto, taigi to tikrai mums nereikia ateityje ir turime surasti būdų, kaip būtų galima dirbti geriau, kad būtų galima perėti prie detalių, ko galima anksčiau. Ir tam e, man reikalingi jūs, reikalinga specializuotų komitetų parama, tam, kad aš galėčiau gerai pasirengti dėl detalių ir dėl, dėl prioritetų. Tačiau manau, kad tie dalykai, kurie yra susijęs su biudžetu ir patenka į transporto komiteto kompetenciją, tikrai bus tos sritys, kurios bus daug aptarinėjimos biudžeto e, dėrybose dėl 2014 metų biudžeto. Ačiū, Ana. Pone Duran yra biudžeto pranešėja šiais metais, taigi žodis Jums, prašau. Merci, Dėkoju pirmininkė, dėkoju brangioji Ana už pasisakymą. Tiesa iš tikrųjų yra ta, kad situacija tokia ypatinga, nes mes renksime kitų metų biudžetą ir tuo pat metu yra daug neiškumo dėl daugiametės finansinės programos ir uh, jos patvirtinimo. Nežinau kada, tikimės, kad tai bus iki metų pabaigos, taip pat mes nežinome, koks bus pobūdis e, tos programos ir gali būti taip, kad nepavyks Europos parlamente susitarti. Pavyzdžiui, tada e, susidarys situacija, kai mes naudosimės e, aukščiausiomis 13 metų sumomis gyvendindami 14 metų biudžetą. Man būtų įdomu, kaip tu įsivaizduoji turinį, teminius prioritetus ir e, kaip tu įsivaizduoji 2014 metų biudžetą, daugiametę finansinę programą ir kaip, pavyzdžiui, bus su Europos infrastruktūrų tau, tinklų priemonė. Mes turėtume nusibriežti darbo tvarkę dėl to, kaip turėtume dirbti, paskui reikėtų galvoti apie galbūt turinį, apie tai turėtume e, tarpusai pašnekėti, ką mes kaip kitų metų prioritetą biudžete nusimatytume kaip komitetas. Ačiū, ponas Rikė. E, dėkuoju pirmininkė. E, Aš sutinku su tuo, kas ką tik buvo pasakyta. Pirmasis klausimas, e, kuris kyla, kokiu dokumentu remdamas seną gali dirbti. E, problema yra ta, kad mes nežinome, kokiu pagrindu kitų metų biudžetą pasiūlys komisija. Kol kas nesusitarta dėl. Uh, uh, Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės taip pat, e, kai bus dėl kitų metų biudžeto ir daugiametės finansinės programos. E, mes e, laukiame komisijos pasiūlymo. Taip pat žiūrėsime, ką pasiūlys taryba dėl sumų ir gali būti, kad teks dirbti pagal šių metų biudžetą. Taigi mano klausimas, pasiūlymas, kokį pasiūlymą, kaip projektą pateiks komisija, kad pranešė galėtų žinoti, e, kokiu pagrindu jinai dirbs. Koks bus išeities taškas? tas dalykas, e, siūlomas pagrindas, e, kokios kils mums bendrosios problemos dėl to pirmiausiai investicijos pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę e, mažiau 400 procentų transportui numatyta skirti, tai labai neigiamas e, poslinkis, jeigu bus e, sumažinti skaičiai, tai bus susiję ir su E, teisėkuros pagrindų. Mes negalime įsivaizduoti, kad mes galėsime tą patį padaryti su taip uh, smarkiai sumažintais ištekliais. Mes turėtume diskutuoti šio klausimu, padaryti praktinės e, išvadas dėl to, kaip atsispindės visą tai pasiūlymai dėl infrastruktūros tinklų priemonės. Dėl metinio transportui skiriamo biudžeto norėčiau tris dalykus akcentuoti. Pirmiausiai, bendras pastebėjimas, mokėjimai, kurie dar neatlikti, bet kurie turi būti numatyti 14 metų biudžete, tai labai svarbu. 16 milijardų dar neskirtų lėšų yra ir taryba turi taip pat pateikti savo pasiūlymus dėl to. Antras dalykas, taks, klausimas, kuris susijęs su daugiametė finansinė programa, pirmiausiai nesumetiniu biudžetu, tai e, kelia problemų. Agentūrų klausimas yra labai sudėtingas, kaip sakė Ana, nes e, kyla pavojus, kad biudžeto lėšų bus skiriama mažiau bet e, agentūroms bus skiriama daugiau užduočių, taip gali atsitikti, e, kaip kad įvyko per paskutinius teisėkros veiksmus. Ir kitas dalykas - Europos geležinkelių agentūra e, pagal ketvirtąjį paketą. Reikia galvoti, kaip ji bus finansuojama kalbu apie konkrečią agentūrą, bet ribojamas biudžetas, tai kyla klausimas, kaip e, tada kalbėti apie būtinybę tokios agentūros, jeigu yra taip mažinamas finansavimas. Kitas dalykas - programa Horizontas 2020. E, mokslinio tyrimų srityje transportas yra labai svarbi sritis. E, tai susijęs su pažanga transporto srityje, pirmiausia, geležinkeliuose ir e, E, biudžeto pasiūlymuose e, programai Horizontas 2020 numatoma mažiau lėšų ir kaip mažiau e, pusantro milijardo eurų transporto sričiai numatyta kitoje daugiametinėje finansinėje programoje ir tai kelia nepaprastai didelį susirūpinimą. Toliau metinis biudžetas bendros tendencijos e, gali kilti prieštarų su bendraja politika, kalbu e, apie aplinkosaugos tikslus, mes turime galvoti, kaip užsitikrinti tuos tikslus. Mes e, žinome, kad yra sutarta dėl bendrų dalykų, bet lėšos mažėja. Ir e, dar vienas dalykas, kuris kelia mums susirūpinę, tai yra tam tikras atskaitos taškas dėl e, daugiametės, daugiametės finansinės, e, dėl kitų metų biudžeto. Kol kas mes esame nežinomybė, taigi dar kartą klausiu, kas bus pasiūlyta, kad pranešėja galėtų žinoti, ką daryti. Ir kitas dalykas, kai bus su mažesniu finansavimu, nes visose srityse numatoma mažesnis finansavimas galbūt komisija prisims atsakomybę ir pasakys e, šiame kontekste, kokiu atsisako prioritetų ir e, reikia, kad taryba taip pat e, suvoktų, kokia yra realybė tiek pirmininkė mano pamastė. Dėkoju. Gardė Zabalė Rubial, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pratesti pono Rikė mintį didžiausias klausimas yra štai koks, kaip pasieksime daugiau su mažiau. Kaip minėjo kiti kolegos, tas pats e, pasakytina ir apie biudžeto komitetą. Čia mes e, konkrečiai aptarnėjame transporto klausimus, tačiau tos diskusijos jau įvyko ir biudžeto komitete. Taigi turime sutarti dėl tų dalykų ir pirmiausia, pagalvoti, apie kokius prioritetus galėtumėme kalbėti 2014 metais, jeigu neturime finansinės bazės, pakankamos finansinės bazės. Jeigu susitarsime su taryba dėl, dėl siūlomų skaičių arba nesusitarsime apskritai, tai jau 15 metais turėsime 10 milijardų mažiau e, Ir tai palies ir regioninę politiką, ir žemės ūkio politiką, ir mūsų klausimus Horizontas 2020 ar infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Tai yra labai aktualūs transporto srities prioritetai. Taigi, iš tiesų, sudėtinga bus paskirstyti tas lėšas, dėl kurių galiausiai susitarsime, jeigu neturėsime aiškių prioritetų. Mes visuomet kritikuojame tarybą ir sakome, kad negalite tiesiog visko apkarpyti, reikalinga pirmiausia atsižvelgti į prioritetus. Galbūt iš vienų kategorijų, kategorijų galima kažką perkelti į kitas kategorijas. Taigi aš manau, kad reikia apie tai dar kartą pamastyti. Nes čia pirmiausia yra bendras finansavimo dydis. Parlamentas išsakė savo nuomonę dėl siūlomų uh, bendrų sumų ir mes galiausiai turėsime sutarti dėl savo sumos. Bet kai bus sutarta dėl sumos, kaip galiausiai susitarsime dėl to, kur karpysime labiausiai. Negalime visur karpyti vienodai. Taigi turėsime žiūrėti, kas yra mūsų prioritetai, ar transportas, ar telekomunikacijos, ar infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, ar, ar kitos programos, nes jos visos smarkiai nukentės dėl mūsų sprendimų. Aišku, kitas dalykas yra asignavimai mokėjimams. Mes jau trejus metus bandome išspręsti tas problemas ir nežinome, šiais metais pavyks ar, ar kitais metais reiks spręsti deficito problemą ir e, galbūt reikia keisti pačią strategiją, kaip sakė ponė Jensen. Galiausiai, kai jau apsisprendžiame dėl prioritetų ir panašiai, viskas galiausiai susiveda į vieną skaičių, kuris e, tarybai yra ta raudonoji linija ir mes negalime e, išjudinti tarybos iš, tos, iš to mirties taško. Taigi 16 milijardų biudžet, e, deficitas. 16 milijardų deficitas. Taigi tikiuosi, kad rytoj bent jau padėsime pagrindus tolesniam darbui ir po to galėsime apie tai kalbėti per kitus posėdžius, per kitus susitikimus, nes nesvarbu, kiek apie tai kalbėsime, jeigu nebus priemonių, finansinių priemonių, kurios būtų susijėtos su mūsų pasiūlymais, tai visos tos diskusijos netenka prasmės. Negalime nuolatos didinti deficito. Ir tai, kas nepatenka, nėra finansuojama iš asignavimų mokėjimams, patenka į deficitą. Kalbant dabar apie bendrasias gairias, tas žodis, kuris dažniausiai kartojusi, buvo neiškumas. Nėra aišku, apie kokias sumas eina kalba, apie kokius skaičius eina kalba, nes jie gali labai varijuoti. Taigi, iš principo, ka, a, dabar diskusijos vyksta vakume tokiame. Ir viskas, aišku, priklausys nuo sutarimo su taryba, jeigu jis bus pasiektas. Na, ja, ich freue mich, dass Anne Jensen den. Ačiū, aš džiaugiuosi, kad Ane Jensen rengia pranešimą, todėl kad jai transporto srities poreikiai yra labai savi. Manau, kad kiekvienas, kuris susiduria su konkrečiais skaičiais, nori konkretumo. Kol kas mes dar nežinome, kai baigsis e, dėrybos dėl daugiametės finansinės programos. Todėl aš manau teisinga sakyti, kad tarybos numatyti apkarpimai yra mums neprimtini, taip pat reikalingas ir didesnis lankstumas. Savame suprantama, kitų metų biudžetą neišvengiamai veiks ir daugiametė finansinė programa. Kalbant apie um, infrastruktūros sujungimo priemonę, tai kol kas tai programai numatyti apkarpimai yra toleruotini. Uh, E, tačiau kiti daugiametės finansinės programos numatyti biudžeto apkarpimai tikrai yra nepriimtini, nes e, kalbant apie TNT priemonės, e, tikėtina, kad jas bus galima įgyvendinti ir ateityje. Dominikas Rikė teisingai minėjo e, horizontą 2020. Ši priemonė taip pat susijusi su ateitimi. Mūsų rankose nebelieka instrumentų ateičiai. Tiek kalbant apie šias priemonės, tiek apskritai kalbant apie agentūras. E, turime konkrečiai pasvarstyti, e, kas bus įmanoma padaryti atsižvelgiant į dabartinį biudžetą. Noriu padėkoti visiems už glaudų bendradarbiavimą, taip padėkoju už tai, kad biudžeto žmonės atsižvelgia į transporto komiteto poreikius. Panas Ziller. Ačiū pirmininkė. Manau, kad visi turėtume pasidžiaugti tuo, kad An yra pranešėja dėl kitų metų biudžeto, nes yra nepaprastai patyrus tiek biudžeto srityje, tiek transporto komiteto darbuose. Kol kas mes nežinome, kokios bus viršutinės ribos tarybos sprendimas ir praeito savaitės e, parlamento yra priimta e, rezoliucija Mes e, turėsime dar diskutuoti su taryba dėl didesnio lankstumo. Nauja daugiametė programa bus patvirtinta septyneriems metams. E, komisija savo pasiūlymuose atspindės savo prioritetus, o transporto srityje turėsime uh, atitinkamai pakoreguoti savo pasiūlymus, nes buvo tikėtasi, kad, e, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonė bus pakliusi biudžetą. E, kitas dalykas - telekomas, internetas. Jeigu mes prašysime tarybos ko nors visiškai skirtingo, tai reikės taip pat kažkaip tai koreguoti ganas smarkiai komisijos pasiūlymą, kad būtų galima po to dirbti. Mes turime suprasti, kad esame įtraukę labai nemažai projektų į pranešimą dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir gairias pagal komisijos pasiūlymus. Bet jeigu biudžeto neturėsime 14 metų, tai tada transporto srityje reikės apsispręsti, kokie bus mūsų prioritetai. Reikėtų galbūt tam pasižiūrėti į projektų sąrašą ir pažiūrėti, ar valstybės narės negalėtų įnešti savo dalies pagal bendrąjį finansavimą, finansuojant svarbiausius projektus, nes labai daugeliu atveju e, valstybės narės ir taip e, didžiąją dalį lėšų uh, užtikrina ir nežinau, kaip taryboje ar išliks nuomonė pasiskirščiusi ar bus vieninga dėl e, Europos infrastruktūros tinklų priemonės agentūros. Ketvirtojo paketo e, kontekste komisijos narys Kalasas yra minėjęs, kad kalbu apie geležinkelių rinką ir buvo, kad e, sertifikatų išdavimas riedmenims užtikrins agentūros finansavimą. Ir agent... reikia ieškoti e, finansa... agentūros finansavimo šaltinių, ne tik tai kreiptis į valstybės narės, kad jos viską apmokėtų. Ja, vielen Dank, nur ganz. Brosch. Ačiū. Pirmininkė, labai trumpai. Pirmiausia, noriu padėkoti. Manau, kad Annės rankose biudžeto reikalai tikrai yra pačiose geriausiose rankose. Problema ta, kad tarybos rankos nėra irgi pačios geriausios. Taigi, du um, svarbiausi dalykai. Uh, būtų blogai jau dabar galvoti apie konkrečius apkarpimus e, ir dabar siūsti signalus, kad mes viską atmetame, tuo tarpu galutinio balsavimo dėl daugiametės finansinės programos dar nebuvo. Aš remiuosi pirminiu komisijos pasiūlymu. Antras dalykas e, - mokėjimo asignavimai ir įsipareigojimo asignavimai. Bet kokia įmonė atsidurtų kalėjime, jei numatytų įsipareigojimo asignavimų, ji neapmokėtų. Tuo tarpu ES biudžete tai yra įmanoma. Dabar mes kalbame apie 6 milijardus įsipareigojimų asignavimų, kurie nėra apmokėti, nes tie įsipareigojimo asignavimai kuriuos dabar numatome 14 metų biudžete, turėtų būti skirti ateičiai, o ne atei, praeities skoloms padengti. Jei taip nėra, tai turėtume aiškiai kalbėti. Manau, kad e, kai kam čia reikia gerų psichiatrų, todėl kad um, patys žmonės kreipėsi į mus, mes bendrai kūrėme priemonės, e, kartais e, iš uh, geležinkelio bendrovių reikalaujama daug aukštesnės kvalifikacijos nei um, iš um, biudžeto darybininkų. Mano supratimu, čia esama didelės prieštaros. E, piliečiai iš ES e, tikisi daug, o dabar, aišku, daug kas kalba apie tai, kad mes gauname vieną procentą uh, iš viso ES e, BVP. Iškyla klausimas, ką valstybės daro su likusiais 99 procentais. Aišku, čia retorinis klausimas. Uh, Manau, kad turėtume remtis komisijos pasiūlymu ir iš ties transporto srityje mes negalime sutikti su apkarpimo. Tas apkarpimas jokių būdų nereiškia, kad biudžetas bus e, netoks didelis, tai reiškia, kad kai kurie projektai tiesiog ims ir numirs. Aš manau, kad būtent ta linkme turėtų eiti tikroji diskusija, ji būtų realistiškesnė. Ponas Krameris. Ačiū. Noriu padėkoti Anė Jensen už tai, kad ji atvyko. Jos rankose pranešimas bus parengtas tikrai puikiai. Kolegos jau kalbėjo apie tai, kad visai nesvarbu, kiek asignavimų gausime, kiek bus nubraukta. Iš ties svarbu tai, kad nei taryba, nei komisija, nei Europos parlamentas negalės patikrinti ane vieno projekto ir nustatyti, ar jį bus įmanoma finansuoti ar ne. Vokietijoje 50, tai yra 75 e, milijonai yra skiriami vieniems projektams, kitos sumos kitiems projektams. Mes iš e, komisijos norėjome 20 milijardų, komisija mums suteikė 8 milijardus, tačiau ar to pasekoje buvo um, išbrauktas bent koks projektas, ar kas nors girdėjote apie tai, tikriausiai ne. Uh, O dabar, kalbant apie infrastruktūros sujungimo priemonę, vėlgi finansavimas yra apkarpytas. Ar koks nors projektas buvo e, sustabdytas, ar ką nors girdėjote apie tai? Ne. Kalbant apie Štutgarto projektus, e, irgi viskas vyksta taip, kaip vyksta. Koridorius e, Paryžius Bratislava, jis yra labai svarbus. Štutgarte 70 procentų visų keleivių išlipa, tik 30 procentų keleivių keliauja toliau. Taigi e, Štutgartas piliečiams, keleiviams tarsi nėra labai svarbus, tačiau Štutgarte e, toliau keliauja kroviniai. Tai yra be galo svarbu. Todėl Štutgarte buvo pastatyta e, nauja e, geležinkelio linija, kuri kainavo 3 milijardus eurų. Ane, e, ar girdi, ką sakau? Taigi, tos išlaidų tendencijos ir toliau aštrėja. Ir komisija dabar um, paskelbė, kad tas geležinkelio ruožas, kuriam finansuoti prireikė 3 milijardų eurų, yra skirtas krovininiam e, riedmenų transportui. Uh, Jei kalbame apie tokias jungtis kaip Berlynas Ščečinas, Berlynas Vroclavas, kurie yra labai svarbus ruožai, nėra pinigų tiems ruožams e, atnaujinti. Tačiau atsiranda pinigų um, tokiems ruožams, kuriais yra transportuojami kroviniai. Jei politika mūsų yra tokia, kaip čia matome, tai aš irgi sutinku su jumis ir ciniškai galiu pareikšti, kad Visiškai nesvarbu, kas kam kiek ko skiria, jo labiau, kad po mūsų mirties ir toliau tie projektai bus panašiai finansuojami. yes. well. Ar galėtumėte atsakyti klausimus? Žinoma, aš gal paliksiu e, jau komitetui nuspręsti, nuspręsti, kurie projektai yra racionalūs, kurie ne. To nekomentuosiu, tačiau žinoma, kad pažvelgus į sumas, kurios buvo 2007-2013 metais ir sumas, kurios bus infrastruktūros tinklų sujungimo priemonėje, čia matome didžiulį padidėjimą. Galbūt netokį didelį nei siūlė komisija, tačiau vis tiek tai yra nemažas padidinimas ir turime pasirūpinti, kad tam tas papildomas lėšas gautų geri projektai. Dabar reikia tik apsispręsti, ar reikia visų projektų, ar tada tie projektai gaus mažesnį finansavimą, jeigu visi bus finansuojami, ar galbūt surasti naujų finansinių priemonių. Tiesiog reikia išsiaiškinti, kaip elgtis šiuo atveju. Bet aš bijau, kad taryba griežčiau vertins infra, infrastruktūros tinklų sungimo priemonę ir mažiau ją finansuos, tai vis tiek reikia pripažintas, kad tas padidinimas yra nemenkas. Na ir jeigu pažvelgtumėme į kitus klausimus, pavyzdžiui, moksliniai tyrimai, kaip sakė ponas Rikė, yra labai svarbu šiam komitetui. Taryba teigia, kad turėtų būti užtikrinamas realus augimas nuo 13 metų dydžio. Jeigu pakei, pakei, paverstumėme tai skaičiais, pamatytumėme, kad realus augimas tikėtinas iki 20 metų mažiau nei 5 procentai toks augimas, tai iš ties gan ambicingas siekis, tai reikš daug mokslinių tyrimų per tą laikotarpį. Na, o po to laikotarpio, kai išlaidos moksliniams tyrimams išaugo 70 procentų nuo 2007 metų, tai čia lyg tai ir nesikeičia tie skaičiai. Tai čia dėl, dėja negatyvi tendencija ir sudėtinga yra ir dėl agentūrų bei kitų išlaidų, nes tikrai čia bus labai siaura marža pirmoje A kategorijoje. Jeigu ne, negausime daugiau lankstumo, negausime daugiau lėšų šioje srityje iš biudžeto, tai yra tai 13 procentų biudžeto kol kas. Kai kurie, daugelis jūsų klausėte, ką padarys komisija. Izabelė Aida e, klausė, ką darys komisija, o komisija kas kart patikė naują atsakymą, kai tik paklausime. Kaip tik paklausėme. Taigi, mus dabar informavo, kad komisija pasiūlys tai, ką siūlė ir teikdami pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos, nes tai yra pasiūlymas, kuris yra gerai apdorotas ir nors taryba pateikė tarybos gairės dėryboms, įgaliojimus dėryboms. Vis tiek susitarimo nėra. Taigi, tai yra toksai atspirties taškas dėryboms ir galbūt juo reiktų ir pasinaudoti. Na ir galiausiai biudžeto generalinis direktoratas mums teigia, kad galiausiai šiek tiek vėliau, gegužės viduryje, Jie pateiks pasiūlymą, kuris atspindi jų nuomonę, bet jie gali atsižvelgti ir į komisijos poziciją. Tai mes ir siūlome jiems laikytis savo pasiūlymo, bet aišku, negalime priversti jų to daryti. Taigi, galiausiai taip turėtų viskas susiklostyti. Mes pasiūlėme laikytis griežtai pirminio pasiūlymo, kurį pateikė komisija, bet aš manau, kad šis komitetas bus labai svarbus, kalbant ir apie daugiametės finansinės programos dėrybas ir dėl metinio biudžeto, įneždamas savo indėlį į tai, kaip reiktų spręsti vairius uh, klausimus, nes, jie, nes tai bus labai aktualu. Na ir jeigu mes nesusitarsime, nebus daugiametės finansinės programos iki metų pabaigos ir bus 13 metų ribos pasirinktos, tai reikš mažiau pinigų pirmai A kategorijai, moksliniams tyrimams, infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai. Bet jau vėliau dar bus sudėtingiau nes e, daugiau lėšų bus žemės ūkiui ir regioniniams fondams skiriama. Taigi, galbūt mums pavyks išspręsti problemą, tačiau komitetas turi nepamiršti, kad nors infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės finansavimas sumažintas, dabar bandome padidinti tą finansavimą, gauti didesnius skaičius ko kaip ir neturėtumėme daryti, ir pronas Krameris čia pateikė nemažai pasiūlymų. Taigi, labai svarbu, kad tie pinigai būtų panaudoti teisingai. Ir džiaugiuosi išklausius jūsų pastabų ir laukiu tolesnio bendradarbiavimo su jumis. Ir dar vieną pastabą paskutinę norėčiau užsakyti. Uh, būtent, kad šis komitetas irgi buvo gan aktyvus, naudojant bandomosius projektus ir parengiamosius veiksmus susijusius su transporto turizmo politika. Ir, aišku, tai bus irgi įdomus klausimas. Ir panašu, kad gegužės ar birželio mėnesį jau čia irgi teks pateikti konkretesnių minčių. Dėkoju. Ačiū Anai už pristatymą ir taip pat už tai, kad atsakėte į komiteto narių klausimus. Sutinku su Gesinos Maisner nuomonė, kad atrodytų, kad ne pats tinkamiausias laikas dabar užsimti, užimti biudžeto pranešėjo postą, bet tikrai džiaugiuosi, kad turime aukščiausios prabos specialistų, kurie imasi to darbo ir džiaugiuosi, kad transporto komitete mūsų komanda Duran e, ir šešėliniai pranešėjai pateiks mūsų orientyrus, kaip mes norėtumėme, kad biudžetas atrodytų. Žinau, kad jūsų ankstesnė patirtis yra didžiulė ir jūs jaučiate šiek tiek simpatijų transporto sryčiai, kiek žinau. Taigi dėkoju, kad atvykote ir tikiuosi dirbsime su jumis ir toliau ateinančiomis savaitėmis. Ačiū. Ana. Dabar perėkime prie kito e, darbo tvarkės punkto, es išorės politika aviacijos srityje, tai yra pono Marinesko e, pranešimo projektas, tačiau pranešėjai netvykus, e, ponas Groš jį pakeis. Ačiū. Kolega Marinesku šiandien negalėjo atvykti, todėl jis paprašė pristatyti jo pranešimą. Jam svarbu tai, kad um, Europos Sąjungos um, politika aviacijos srityje um, būtų tinkamai traktuojama, juo labiaau, kad aviacija sukuria 365 milijardus eurų viso ES BVP užtikrina 5,1 milijoną, milijoną darbo vietų. Ir aišku, aviacijos politika turėtų būti nuolat tobulinama, nepamirštant aplinkosaugos ir saugumo standartų. Kalbant apie tarptautinį bendradarbiavimą, jis tampa labai svarbiu aspektu, juo labiau, kad aviacija nelieka tik nacionalinio reikalo. E, turime prisiminti ir, pavyzdžiui, prekybą taršos leidimais. E, todėl šiai sričiai labai svarbus ir tarptautiniai susitarimai šalia egzistuojančių susitarimų, svarbu dėti visas pastangas, kad būtų mm, suderinti susitarimai ir su kitomis pasaulio valstybėmis. Juo labiau, kad e, aviacijos sektorius plečiasi ir ES turėtų mm, stengtis ieškoti svarbesnio vaidmens. Labai svarbu susitarti ir dėl bendro Europos dangaus iniciatyvos. Turime skatinti tokias iniciatyvas, kurios leidžia optimaliai naudoti ES dangaus erdvę, nepamirštant ir aukštų saugumo standartų, atsižvelgiant į oro uostų pajėgumus. Europos Sąjungoje e, tam tikri sprendimai sužlunga kartais todėl, kad ES kalba 27 skirtingais balsais, tačiau norėdama e, neprarasti savo svaraus balso, ES turi derinti e, savo poziciją įvairiais klausimais. Bendradarbiaudami su Tartautinė civilinė aviacijos organizacija turėtume formuluoti daug aiškesnę savo e, politiką ir e, užuot kalbėję 27 balsais, turėtume kalbėti vienu balsu. Tokiu būdu mūsų poveikis toms daryboms būtų svarbesnis. Savo ruoštų galiu pasakyti, kad e, kalbant apie skirtingus ES regionus, kai kuriuose regionuose aviacijos veikla plečiasi, e, kai kur ji e, siaurėja, o mes savo komitete turime sutarti, kaip paskatinti aviacijos e, verslą ir kaip pasiekti, kad ES turėtų suderintą vieningą poziciją. Tiek ponas Marinesko norėjo šiandien pasakyti jums. Labai ačiū, ponė Groš, ponas Alkatraui, socialistų vardu. Dėkuoju pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau atsiprašyti dėl to, kad mūsų šešėlinis pranešėjas negalėjo atvykti. Tai Johanas Laitfridas. E, bet pirmiausiai pasakysiu, kad dėkojama pranešėjai už dokumento projektą. Labai svarbus keletą klausimų. Jau ten išnagrinėti, gal kai kuriuos reikėtų pagilinti. Mes kaip frakcija norėtume pasiūlyti naujų elementų. Pavyzdžiui, galėtume paminėti, kad reikėtų peržiūrėti oro keliaivių teisės ir kad mes norime į, užtikrinti e, be negeriausią pasaulyje sistemą. Taip pat, kad mes turime spręsti egzistuojančius ES ekonominius iššūkius, kaip kad labai didelė konkurencija su artimųjų rytų e, bendrovių dėl centrų e, skrydžių E, jungiamųjų dėl to, kad tos bendrovės gauna didžiulės subsidijas iš e, savo valstybių. Kitas dalykas e, paminėti, kad dėl nesažininkos konkurencijos silpnėja mūsų konkurencinė padėtis, pavyzdžiui, vyksta konkurencija dėl kainų dėl vežėjų ir e, ne visuomet taikoma teisinga praktika socialinėje srityje, e, subsidijos, investicijos regioniams, orovosiams, tai taip pat svarbus dalykai. Mes taip pat norime pasakyti, kad dabartinė komisija ne visuomet veiksmingai ieškojo strategijų, ne visuomet pasiūlė gerų minčių spręsti šiems problemams. E, vyko jau diskusija dėl oro uostų paketo, tai aš nebekartosiu. Dar e, kitas dalykas yra apivartiniai taršos leidimai. Mūsų nuomonė sprendimas rastas e, geras, e, svarbus mūsų aviacijos sektoriui ir tikiuosi, kad rudenį pavyks galutinai susitarti, bet kol kas nežinome. Tuo pat norime pasakyti, kad teisėkuros rezoliucija dėl saugumo rinkliavų buvo patvirtinta 97 procentų Europos parlamente 2010 metais, bet taryba dar tebe blokuoja šį pasiūlymą. Turime kalbėti ir apie e, reguliuotojų e, bendrą veiklą su kitomis šalimis, palygintiną veiklą. E, dėl to reikia reikia žiūrėti į tą principą reguliavimo suvienodėjimą. Kitas dalykas - ateities prekybos investicijų sustarimas su e, JAV, e, tarp ES ir JAV, tai labai svarbu aviacijos sektoriui. Manau, mes kaip transporto komitetas turėtume e, spręsti tai šį svarbų klausimą irgi. Labai ačiū. Dėkuoju, ponė. Alkatravi, e, jūs perteikėte pono Alkatravi nuotaikas savo pasisakymę, ponė e, Maisner. Atrodo, kad šiandien nėra e, pakankamai pranešėjų ar šešėlinių pranešėjų. Kalbėsiu taip pat vieno kolegos, kuris netvyko iš ją vardu, iš Junktinės karalystės vardu. Tilo Benjono vardu. Jis sako, kad mes galime daugam pritarti, ypač požiūriui dėl bendro Europos dangaus ir e, Cezar sistemos naudojimui. Taip pat galime e, pasakyti, kad apmaudu, jog sprendimas dėl Europos bendro dangaus yra įstrigęs, bet tikiuosi, kad bus pažengta į priekį. Toliau šešėmis pranešėjas sako, kad reikia vienodų veikimo sąlygų tarp ES ir trečiųjų šalių. Pirmiausia, tą galime padaryti per Europos slaugų dvišalius susitarimus. Mes sutinkame su tuo, tačiau šie susitarimai atrodo, kad dabar neduoda realios ekonominės naudos ir nesukuria tikrų galimybių ES bendrovėms. Galbūt Europos komisija galėtų pakomentuoti šį klausimą, būtent to prašo ponas Benjenas dėl infrastruktūros centruose, oro uostuose. E, šešėlis panešėjas ragina valstybės narės būti labiau novatoriškas, naudojant oro uostų pajėgumus. Kitas dalykas - reikia antrinių centrų, specializuotų, taip pat regioninių oro uostų, juos pasitelti, nes ten yra papildomų pajėgumų e, būtent tiek e, ponas Benjet kaip šešėlis panešės perdavė man. Ačiū dabar ponia Poster. Labai ačiū pirmininkė, dėkoju pranešiai, kurio dėja nėra, bet vis tiek dėkoju jam. Manau, kad ponas Manesku pateikė gana išsamų pasiūlymą dėl pranešimo porą pastebėjimų. Jis visai uh, gerai savo, kad mes uh, labai daug uh, pažengėme į priekį lyginant su to, kas buvo prieš dešimt metų, ypač per dvi šalių susitarimus. Pranešėjas sako, kad yra labai svarbių šalių, su kuriomis turime dar daugiau padirbėti. Tai svarbu ir mes jam pritarėme. Man reikia, kad jis sąrašą turi, į sąrašą turi traukti Braziliją po paskutinių įvykių. Nežinau, ar pranešėjas sutinka sutiks su manimi dėl šios šalies. Dėl bendro pranešėjo požiūrio mes jį remiame, kadangi pranešėjas kalba apie bendrą Europos dangų. E, Cezar, mes minime šiuos dalykus kaip galima dažniau. Ir e, reikia, kad valstybės narės taip pat e, spaustų vienas kitą tai daryti. Pone Maisner labai gerai pastebėjo tai, nes padėtis yra labai prasta ir mes turime pozityvesnių veiksmų ir pagalvoti, ar nereikėtų padirbėti. Bet e, kol kas mes matome, kad Junktinė karalystė, Airija ir Skandinavija neapimtos. Dėl uh, vertimo į anglų kalbą E, yra šiek tiek problemų poroje pastaipų, bet e, tai nekelia didelių problemų. Mes galime pasikalbėti tarpusavį išsiaiškinti tai. Dėl e, rinkos klausimų, mano pranešėjas labai aktualius klausimus kelia, jie labai nuseklus, jis kelia klausimą apie bendradarbiavimą su artimaisiais rytais, Pietų Amerika, Pietryčių galbūt Azija ir to nutolusiais regionais, kur egzistuoja apribojimai dėl pajėgumų. Tie klausimai yra labai svarbus ir mes turime pripažinti. Mes Europoje negauname jokių kažkokių privilegijų, netaip viskas veikia. Kaip kad pranešėjas teisingai sako, mes turime suvokti, kad pasaulis pajudėjo į priekį, kad kai kuriuose dalyse pasaulio pasiekta daug pažangos ir mes turime atspindėti tą padėtį dabar deramai, kad mūsų įmonės galėtų užsitikrinti sąžiningą konkurenci... konkurencinę kovą ir galėtų dirbti kaip galima veiksmingiau. Galiausiai, pirmininkė, kit kitos dalys dėl e, pranešimo dėl ateities ir veiksmų. Jis kalba apie svarbius klausimus, kaip pavyzdžiui, nesažininga kainodaros praktika. E, trečių šalių vežėjai gali gauti subsidijas iš savo šalių, bet mes vargu ar daug ką čia galime padaryti. Mūsų politika yra labai aiški, įmonės nėra subsidijuojamos. Uh, E, nebent tai būtų atskiras konkretus atvejis ir mes turime užsitikrinti e, sąžininką konkurenciją Europos Sąjungoje. Saidas kalbėjo e, taršos e, leidimų sistemą, bet jeigu pažįstume į 32 pastraipą, tai ten kalbame apie tarptautinės civilinės organizacijos organizaciją ir rinkos priemonės. E, Aš esu optimistė ir tikiuosi, kad reikia aiškiau e, kalbėti apie tai ir viskas bus gerai. O dar baigdama pasakysiu, kad dėkoju ponui Marineskui ir tikime sėkmingai toliau dirbsime dėl šio pranešimo. Pone Lichtenberger, ačiū už pranešimą. Noriu kai kuriuos dalykus, kurie yra tekste sustiprinti, o kai ką pridėti. E, todėl kad atsižvelgdami į situaciją Junktinėje karalystėje ir taršos leidimų sistemą, manau, kad būtent taršos leidimų sistemos akcentas turėtų būti vienas svarbiausių šiame pranešime. Turime nuspręsti, kaip mes vertiname šią sistemą, kokį poveikį ji daro aplinkai. Taip pat svarbu kalbėti ir apie triukšmą, juo labiau, kad pavyzdžiui, orlaiviai skirtingose šalyse mm, turi paklausti skirtingiems standartams, tačiau iš kitų šalių atskrenda mm, daugiau triukšmo keliantys lėktuvai. Taigi tai yra labai svarbu. Taip pat turime kalbėti ne tik apie CO2, tačiau ir apie um, azoto oksidus. Juo labiau, kad turime kalbėti apie išlakas e, aukštesniuosiuose, viršutiniuose atmosferos sluoksniuose. Aviacija nebegali ignoruoti e, kelia, savo orlaivių keliamos e, taršos. Negalime apsiriboti tik savo regionu, turime atsižvelgti į tai, kas vyksta visame pasaulyje. Kalbant apie keleivių teisės, čia taip pat turėtume kiek aiškiau pabrėžti keletą dalykų. Kodėl? Aš manau, kad kai kurios e, šalys e, yra suderinusios daug pažangesnes e, keleivių teisų sistemas. Todėl mes, rengdami savo pranešimą, neturime apsiriboti tik teoriją, turime kalbėti apie tokius reikalavimus, kurie turi būti taikomi ne tik tada, kai vyksta kažkokia ypatinga katastrofa. Manau, kad e, turėtume atsižvelgti ir į um, tarptautinius susitarimus ir juos kritiškai vertinti. Kalbant apie bendrąjį Europos dangų, manau, kad ne visos šioje priemonėje numatytos priemonės veikia gerai. Aš noriu kreiptis į komisiją, prašydama, kad mes ne tik išvardintume, kas yra funkciniai oro erdvės blokai. Manau, kad turime užtikrinti, kad tie funkciniai oro erdvės blokai iš ties veiktų. O tai, kad tiesiog bendradarbiavimas bus geriau koordinuojamas, naudos nebūtinai duos. Kalbant apie subsidarumo principo taikymą, negalime užmerkti akių prieš kai kuriuos pažeidimus, kai keletas valstybių buvo neleistinai subsidijuojamos. Ir apskritai kai kuriais atvejais aviacijos veikla yra subsidijuojama net slaptai, pavyzdžiui, leidžiant šiam sektoriu nemokėti kai, kai kurių mokesčių. Ponas Rikė, ačiū ponė pirmininkė, dėkoju ponui Marinesku parengus pranešimą. Aš norėčiau papasakoti trumpą istoriją, kad šiek tiek atmosfera pagerėtų. Kalba eina apie tris asmenis, tris, tiksliau, tris padarus, tris paršelius Vienas turėjo šiaudinį namelį, vienas medinį, o kit, trečias iš plytų. Taigi, pirmasis paršelis yra pramonė. Pramonė, kuri bando išgyventi, aviacijos pramonė, kuri bando išgyventi pasaulinės konkurencijos sąlygomis. Na, antrasis paršelis yra oro transporto veikėjai, tai yra oro bendrovės, kurios susiduria su sunkumais dėl tam tikrų pertvarkų, reorganizavimo ir panašiai. Tačiau jos bando išgyventi na ir nes ir oro uostai persitvarko ir panašiai, tai yra medinio namelio gyventojas. Ir trečiasis e, paršelis tai yra tas, kuris gyvena šiaudinėme namelėje ir visiškai negali išgyventi tame neapsaugotame namelėje. Taigi, pirmiausia, reikia suprasti, kad aviacijos pramonė susiduria su katastrofiška situacija dėl tų blokų ir kitų dalykų, dėl to, kad trūksta saveikumo, saveikumos neužtikrinamas. Ir taip pat yra ES valstybių narių tam tikra politika. Ir galiausiai ES politika, kur bandoma apibriežti tam tikrus klausimus susijusių su aplinkosauginiais, socialiniais, saugumo, keliaivių teisų klausimais. Taigi tai yra visi tie apibrėžimai ir visos tos temos, kurias palėtė įvairūs pasisakiusiai kolegos ir mes kažkaip bandome pasaulinėmis sąlygomis užtikrinti darbo vietas šioje srityje ir užtikrinti visą sistemos ekonomiką. Ši sistema yra visiškai neracionali ir kai pradame dėrėtis dėl tarptautinių susitarimų, būtent tasai vilkas e, glūdi už namelio durų, už namelio durų ir bando pulti nuolatos. Ir klausiama, kaip jūs bandysite užtikrinti keleivių teisę, socialinius reikalavimus, aplinkosauginius reikalavimus ir panašiai. Ir po to, kaip galėsite dėrėti su išorės veikėjais savo oro bendrovių vardu, nes jos tikrai negali apsiginti šioje situacijoje. Taigi tokios yra tarptautinių susitarimų problemos. Mes norėtumėme, kad ES pirmiausia pasirūpintų valstybėmis narėmis, tais vargšais paršeliais, kurie bando sukurti šią ūkio sritį. Uh, ir kuriems kartais labai sunku apsiginti. Tai yra ir darbuotojai, kurie nuolatos susiduria su restruktūrizavimu ir praranda darbą dažnai, taip pat kaip susitvarkyti su aplinkosauginėmis problemomis, kartais jie sunku apibrėžti dėl apvirno taršos leidimų sistemos ir panašiai. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, kaip mūsų ši pra, šios, šios pramonės įmonės gali e, galiausiai išgyventi, kai ES sudaro tuos tartautinius susitarimus su trečiosiomis šalimis. Gali. Labai ačiū. Jeigu kada nors e, nuspręsite pastraukti iš politikos, tai tikrai sėkmingai galėsite sekti pasakas vaikams per Prancūzijos televiziją. Man labai buvo įdomu išgirsti <laughs> tai, kad Vilkas tai yra taryba, kuri bando susprogdinti paršiukų namelius. Pone Bach. Ačiū, ponė pirmininkė. Tokią svarbę problemą pristatyti su tokiu humoru kaip Dominikas man tikriausiai nepavyks. Tačiau taip pat noriu padėkoti kolegai Marinesku, kuris nuveikė didelį darbą, pabrėždamas svarbiausius aviacijos politikos dalykus. Komisija savo komunikate pabrėžė, kad svarbiausia pažanga yra padaryta, tačiau vis dėlto tikslai pasiekti dar nėra. Aš Dabar pasisakyčiau už e, principo daugiau Europos taikymą. Prieš tai kalbėjau apie tai, kad reikėtų taikyti subsidarumo principą, tačiau šiuo atveju, manau, e, turėtume kurti bendrą ES aviacijos politiką, juo labiau, kad e, trečiosios Tiksliau, valstybės narės sudarydamos susitarimus su trečiosiamis šalimis neturėtų kalbėti 27 skirtingais balsais. Turime kalbėti apie bendrus aplinkosaugos standartus, turime siekti užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Būdamas pranešėjų užimtumo komitete, aišku, aš akcentuosiu ir rengiant šį pranešimą socialinius aspektus ir paremsiu transporto komiteto rengiamą pranešimą. Komisijos vardu, ponas Baldvinas, tai kokį namelį nusitaikėte? E, nežinau, pirminkė, aš pabandysiu pats pagalvoti apie, kokią, apie tai, kokią pasaką labiausiai tiktų. Dėkui šiaip už šią nepaprastai įdomią diskusiją. Norėčiau padėkoti ir pranešėjai už projektą. Labai gerai atspindėta jame padėtis. Esu labai dėkingas jam už tai, kad panašios mintis kaip ir mūsų komunikate atsispindi tarybos išvadose. Taigi yra tam tikra vienybė dėl to, ką reikia daryti galėčiau į daug ką sureaguoti iš to, kas buvo pasakyta, bet tik noriu dabar pasakyti, kad mes labai pritarėme dėl bendros Europo, bendro Europos dangaus pastaboms dėl Brazilijoje, kitom, kitų šalių, dėl e, apivartinių taršos leidimų prekybos sistemos du esminiai punktai, kurias norėčiau paminėti. Vieną, apie vieną kalbėjo ponas Alkadraui, e, tai yra ES-JAV sustikimas, mes tikimės pažangos čia. Labai daug kas padaryta paskutiniu metu ir pirmą kartą pradėsime kalbėti apie lasuosios prekybos zoną tarp ES ir JAV ir mes, kaip ir jūs, manome, kad aviacija turėtų užimti svarbu vaidmenį uh, E, šiame sustarime yra daug e, prieštaringų klausimų dėl nuosaibės, nuosaibės kontrolės ir panašiai, bet ir galbūt dėl to nepavyks iškart susitarti, bet yra e, sąlyčio taškų. Kitas klausimas, kurį norėjau paminėti, gal tai susiję vėlgi, kaip sakė ponė Fosteris, su vertimu į anglų kalbą. 30 punktas. E, jame e, komisija raginama sudaryti mm, sutarimą su Rusija e, dėl modernizavimo, e, bet čia e, tikriausiai ir prasideda ta pasaka dėl, kalbu apie skrydžius virš Sibiro, sakoma, kad komisija nelabai gražiai elgėsi su rusais dėl tų skrydžių ir galbūt būtų galima rasti uh, alternatyvę formuluotę, kad ragina e, komisija ir taryba ieškoti galimybių užtikrinti e, ats, e, abipusiškumo principą. Man atrodo, kad tokiu būdu mes išvengtume Sibiro vilko situacijos. Dėkuoju, ponia Baudinai. Pone Groš, ar dar turėtumėte ką nors pasakyti prie to, kas buvo pasakyta? Ne. Aš Dominikui pasiūlyčiau e, parašyti knygą. Trys paršiukai Europoje. O e, kalbant apie kolegų pastabas, e, aš taip pat manau, kad kalbant apie 30 straipsnį, galbūt reikėtų e, švelnesnės formuluotės, tačiau iš esmės visas pranešimas yra geras ir jam bus tikriausiai pritarta didžiąją balsų daugumą. Dėkuoju, dar priminsiu kolegoms, kad 27 kovo 12 val. yra terminas pakeitimams pateikti 22-23 balandį. Svarysime pakeitimus, o komitete balsuosime už 7. 27 kovo yra terminas pateikti pakeitimams. Tuo darbo tvarkės visus klausimus būsime šiandien aptarę. Vyks iš karto koordinatorių posėdis. Visi, kas turite išėti į salės, prašome tą padaryti. Yeah, yeah, yeah. We will go in five minutes, coordinators. E, po penkių minučių koordinatorių posėdis prasidės.